Mes chers collègues, bonjour. Brangus kolegos, laba diena. Puiku. Dabar pradedant šiuos metus, taip, jūs norėčiau pirmiausia palinkėti išreikšti kuo geriausių linkėjimų mm, šiems 2018 metams. Tikiuosi, kad e, tie metai bus sveiki, atneš laimės ir sėkmės visuose jūsų darbuose ir darbuose mūsų transporto ir turizmo e, komitete. Darbo tvarkės tvirtinimas. Jei niekas neprieštarauja, galim tada tvirtinti darbo tvarkę. Nematau, kad kas prieštarautų. Neturiu nieko jums pranešti, tad galim iš karto e, pradėti nuo pirmojo judumo paketo. Ir pirmiausia, išklausysim pranešėjos, ponios Revo Dalon e, Bonfoy, kitos pranešėjos e, Kliūn ir pono Salinį. Tad mes aptarsim visus tuos teisės akto pasiūlymus susijusius su kelių transportu. Taip, Briuselėje mm, savo, tai yra tos vidaus žargonu, mes kalbam apie pirmąjį vadinamą judumo paketą. Čia jau nuveikta tikrai labai daug darbų, kurie susiję su uh, E, kelių transporto e, šimtais tūkstančiais e, subjektų ir kelių transporto naudotojų. Tad mes, mums tenka didelė atsakomybė prieš tuos visus asmenis ir įmonės. Mes kartu turėtume atkreipti dėmesį į ne vien judumo aspektus, bet ir į aplinkosaugos aspektus, kartu į visuomenės sveikatą, klimato kaitos klausimus, kiek jie susiję su judumu. Tad būtent e, apie tai, to nereikėtų pamiršti, kai e, kalbam apie e, kelių transportą ir judumą. Tad kartoju, mums tenka didelė atsakomybė. Ir todėl labai svarbu, kad mes dirbtume gerai bendradarbiaudami, kad įsiklausytume vieni kitus. Labai svarbu, kad tie teisės aktai atitinkamai pakeisti, kad, e, kad jie aktualūs, kad jie būtų priimti, e, bet tam reikia gerai apmastyti juos, gerai e, paruošti prieimimą, nes vėlgi mums tenka didžiulė atsakomybė tiems, kurie dirba transporto sektoriuje. Labai svarbu e, ne vien tik tai laikytis tam tikrų nuostatų. Šitą prasme aš pasikliauju jūs. Dabar kaip mes dirbsim, kaip renksim diskusijas. Mes tiesiog aptarsim kiekvieną pasiūlymą atskirai, pranešimą atskirai ir kaip paprastai suteiksiu pirmą žodį pranešėjams, po to šešėliniams pranešėjams, o po to kitiems komiteto nariams, kurie norėtų kalbėti. Uh, Po to žodį suteiksiu ekonomikos ir socialinių klausimų komiteto atstovui. Norėčiau pasveikinti e, atstovus ir kartu komisijos atstovams. Ir po to tada vėl žodį suteiksiu po diskusijų pranešėjams. Ir pirmiausia, pradėsim vadinamąją, e, aptarsim vinietės direktyvą, ponia Revodalon pranešėja. Po to e, kitą pranešimą aptarsim sunkia svorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo direktyvą pone Klun e, pranešėja ir elektroninių kelių rinkliavų sistemų saveikumo pranešimą jo pranešėjas ponas Salinė. Tad e, mes, aš tik tai noriu pasakyti, kad labai griežtai elgsiuosi laiko prasme, nes mes turėtume pakankamai aptarti uh, turėti laiko aptarti tuos tris pranešimus, kad įvyktų ir diskusijos. Na ir dabar, nedelsdama, nedelsdama suteiksiu žodį svečiams. Norėčiau pasveikinti poną Kuloną iš ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, e, transporto e, komisijos pirmininko, suteiksiu Jums kelias minutės, kad Jūs pakalbėtumėt apie mm, be visą kitą bendradarbiavimą tarp jūsų komisijos ir, ir mūsų mm, parlamento komiteto. Tad prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai paprastai. Mes šiandien, mm, kai aptarinėjom tokį klausimą, E, tikrai e, neturėtume, e, tai yra turėtume kartu išklausyti ir įvairių įvairių pilietinės visuomenės, kitų ES komitetų atstovų nuomonę. Mes dirbam tikrai bendrom jėgom tokiu labai svarbiu klausimu, kaip jau sakė ponė pirmininkė. Nes labai svarbu pasiekti tam tikrą pusiausvyrą ir, ir e, kalbant apie judumą ir kartu e, apie aplinkosaugos klausimus. Ir e, labai svarbu nepamiršti ir tūkstančio šio, šio sektoriaus darbuotojų, kurie turi dirbti tikrai tinkamomis, sveikomis sąlygomis. Ir labai ačiū, kad mane pasikvietėt ir tikiuosi, kad mes ir toliau galėsim dirbti kartu, nes to reikia e, mūsų ES piliečiams visiems. Ačiū ponė Kulonai už tokį entuziastingą pasisakymą. Tad dabar pradėkim diskusiją ir pirmiausia žodį suteiksiu poniai e, Revo Dalon Bonfoy po to šešėliniams pranešėjams, kurie norės kalbėti ir kitiems komiteto nariams. Tad, ponė Revo Dalon, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus kolegos, ponios ir ponai. Prieš pradėdama m, mm, pakomentuoti pranešimą, norėčiau pasiūlyti štai ką. Norėčiau pasiūlyti e, perkrikštyti tekstą, jį kitaip pavadinti, e, tiesiog, e, kad e, reikėtų kalbėti apie mokesčius, kelių mokesčius, nes čia eurovinėtė minėti pavadinime jau tikrai nebetenka prasmės, kad mūsų piliečiai kartu suvoktų, apie ką mes kalbam. Tad čia yra iš tikrųjų toks esminis dalykas mano pranešime ir aš, aišku, mielai paaiškinsiu ir atsakysiu į pastabas. Dabar e, dabartinė direktyva yra tvirtas pagrindas e, kovojant su e, konkurencijos iškraipimais, bet kita vertus šita direktyva nepasiekti siektini tikslai tam, kad būtų galima visiškai laikytis teršėjo, kuris moka principo, ir naudotojo, kuris moka principo. Komisijos pasiūlymas yra geras, kadangi juo siekiama išplėsti taikymo sritį, įtraukiami lengvasvoriai automobiliai, kartu e, numatoma galimybė palaipsniškai atsisakyti eurovinietės ir kartu vėlgi e, varijuoti, diferencijuoti įvairius mokesčius atsižvelgiant į CO2 išmetamų kiekių ir tokiu būdu geriau bus galima internalizuoti uh, E, su aplinkosaugo e, susijusius kaštus. Tačiau komisija, mm, e, komisija dabar siūlo iš tiesiog baigti su eurovinietė sistema ir ją pakeisti mokesčiais grindžiamais numat, tam, tam tikrais atstumais. Ir čia vėlgi siūlo vėlgi įtraukti ir įvairių rūšių transporto priemonės, kad nebūtų diskriminuojamos. Bet dabar e, aš siūlyčiau iš karto neatsisakyti eurovinietės, bet pakei, laipsniškai eurovinietės sistemą pakeisti tokią sistemą, kai mokesčiai būtų e, grindžiami e, atstumais ir kartu numatant tą visų kategorijų transporto priemonėms. Tad e, nuo 2026 metų tokie mokesčiai galėtų galioti ne vien tik tai sunkvežimiams, bet ir e, lengvo, lengvosiams krovininiams transporto priemonėms. Ir e, toks būtų principas. Pasiūlymas e, ambicingas, tačiau tokio pasiūlymo reikia tam, kad e, panaikintume diskriminavimą tarp e, kelių įvairių naudotojų ir geriau įtvirtintume principą naudotojas moka. Toliau, dėl principo teršėjas moka. Ką aš siūlau? Siūlau numatyti išorinių kaštų mokesčius E, dabar visose tuose vietuose, kuriuose jau numatyta infrastruktūros mokesčiai. Tad tai būtų taikoma nuo 2026 metų visiems, visoms transporto priemonėms. Ir tokiu būdu būtų geriau laikomasi teršėjas moka ir naudotojas moka principų. Tai yra irgi vienas svarbiausių mano pranešimo dalykų. Tam, kad dabar E, būtų geriau priimtina kelių mokesčių sistema, aš siūliau keletą dalykų. E, pajamų e, tam tikrą nukreipimą, skirimą tam tikroms vietoms, siekiant tvaraus judumo. Ir antra, ką siūlau, dėl socialinės anglaudos. Tai siūlau fiksuoto dydžio mokesčio lengvatą numatyti, ją padidinti iki 50 procentų, ypač tam tikrose vietose, kur e, tolimuose, nutolusiuose ir panašiai. Toliau, teritorinės anglaudos sumetimais aš siūlau numatyti didesnį lankstumą valstybėms narėms ar jų kompetitingoms institucijoms, kad šios atsižvelgtų į kelių mokesčių sistemas atokiuose E, rajonuose. Ir čia e, vėlgi e, tokiu būdu mano siūloma priemonė tiesiog sustiprins pačią sistemą. Ir toliau, kad sistemos būtų priimtinos, aš numatau tokią nuostatą, kad reikėtų sukurti stovėjimo aikšteles. Mano pranešime yra keletas elementų pirmiausia, struktūrų e, valdytojams e, reikia e, kaupti informaciją apie padėtį ir toliau siūlau, kad kiekviena valstybė narė sukurtų nepriklausomą tam tikrą struktūrą, kuri stebėtų būtent kelių mokesčių sistemą ir kitus dalykus. Ir galima būtų kalbėti apie kelių transporto Europos agentūrą, kuri atliktų tuos darbus. Dar e, vėlgi siūlau keletą elementų, kuriais e, būtų galima supaprastinti vadinamųjų TNT projektų finansavimą, e, tam, kad vėlgi nebūtų reikalavimo teikti įvairias ataskaitas komisijai. Tad numatau kartu tam tikrų nuostatų susijusių su išorinių kaštų mokesčiais. Ir dabar E, mokesčių ar e, rinkliavų sistema e, nu, numatoma visų rūšių krovininiams transporto priemonėms galima veiksminga sistema atsižvelgianti mano siūlomus elementus. Na ir baigdama noriu pasakyti, padėkoti visoms organizacijoms, kartu komisijos atstovams, mūsų komiteto atstovams E, savo asistentams, e, savo politinės frakcijos asistentams, su kuriais puikiai dirbau, kurie man padėjo parengti šio pranešimo projektą. Ir tikiuosi, kad dabar kartu bendromis jėgomis su šešėliniais pranešimais mes tikrai parengsim jau galutinį ambicingą pranešimą. Ačiū, ponė Ravadalon. O dabar pradėsime diskusijas. Šešėliniai pranešiai, panas Part. Trim minutėm. Merci, Madame la Présidente. Euh, ich möchte gleich zu Beginn. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai už jos įžango žodį, už jos prisakytą pasiūlymą. Tikrai remiu jos darbą ir e, remiu jos mintį pakeisti pavadinimą. Tikrai negalime jau e, toliau kalbėti apie Eurovinietę, jeigu mes norime jos atsisakyti. Europos parlamentas yra prieėmęs kelias rezoliucijas ir taip pat ir transporto baltojo knygoje esame aiškiai išsakę poziciją, kad turi būti taikomas principas, kad teršės ir naudotas moka ir tokiu būdu turi būti ir gyvenami teisės aktai. Komisija mm, išklausė mūsų mm, pageidavimą ir pateikė pasiūlymą, kuris nukreiptas gera kryptimi apgailę stauju dėl to, kad na, nenusekliai yra taikomas kelių rinkliavos, kaip komisija sakė. Dabar dėl Kristin parengto pranešimo, manau, kad pasiūlymas tikrai drasus, plačių užmojų. Kai kur galbūt nueinama toliau nei pradiniai tikslai, tačiau aš manau, kad tai yra puikus e, išėties taškas ir manau surasime tikrai geros pusiausvėros. Ir dabar, ką reiktų paminėti, tai būtų dėl e, antrinių kelių, dėl greitimų kelių. Aš suprantu, kad vairuotojai gali panaudoti tokius greta einančius kelius, uh, tam, kad išvengtų e, kelių rinkliavos mokėjimo. Tačiau, na, vis tik tai, e, net ir tai įvertinus, e, mes kvestionuotumėm apriepties išplėtimą. EPP tokia būtų nuomonė. Dabar dėl socialinio ekonominio aspektų, galvojant apie rinkliavų sudarimą, na, aš galvoju, kaip tai būtų skaičiuojama kokio požiūrio būtų laikomasi. Taip pat dėl to 50 procentų mažinimo mm, kelių naudotojam, kurie važinėja į darbą, automobilį naudoja važiuoti į darbą. Manau, kad mes galėtume apie tai pakalbėti mm, detaliau. Visgi tai sukurtų, mano manimo, didžiulę biurokratinę naštą. Bet galbūt mes galėtumėm rasti kažkokį tai sprendimą, o nesukurti naujų problemų. Uh, Ir tas pasiūlymas, kad e, rinkliavos automobiliams būtų paremtos e, CO2 išmetimais, tai irgi būtų problematiška. Man atrodo, komisijos pasiūlymas būtų realesnis. Dabar tokia pozityvesnė gaida, aš tikrai sveikinčiau tai, kad pasiūlymas yra nuoseklus ir kiekviena transporto priemonė, kuri naudojasi keliais, turi patekti į taikymos rytį. Todėl aš remiu mintį įtraukti ir motociklus, autobusus. Uh, Nors galbūt kažkokių tai pakeitimų reikės, bet manau, kad tikrai tai sveikintina mintis. Taip pat sveikintina mintis yra ir mm, krovinius furgonus įtraukti. Neseniai Europos parlamente mes juk diskutavome būtent dėl krovinio furgonų, kad tai negali jie važinėti taip be, nesilaikant jokių taisyklių ir tokiu būdu e, pakirsti konkurenciją. Pirmininkė prašo jau baigti. Gerai, tada pabaigai. Dėl avarijų išlaidų integravimo. Tai įdomus būtų aspektas, bet tai gali būti problema. Manau, kad reikėtų ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės dėl to, kaip tai, kiek tai būtų skaidru priimtina piliečiams. Bet mintis, aišku, įdomi, būtų galima svarstyti ją. Ir rink rinkliavų, rinkliavomis surinktų lėšų naudojimas tam tikrais tiklais. Tai manau, kad tai būtų įdomu piliečiams. <laughs> Gaila, kad pirmininkė labai griežtai liepia laikytis pasisakymo laiko, nes tikrai aš turėčiau dar daug ką pasakyti. Ačiū, ponė Bach. Allez, je donne la parole à monsieur Peter. Suteiksiu žodį dabar Peter Vandalen trim minutėm. Ar į, sugebėsite sutilpti? Taip, pabandysiu. Ačiū pirmininkė. Pranešėjos parengtas pranešimas tikrai plačių užmojų dėl tų, ir dėl turinio, ir dėl tvarkarašių, dėl terminų. Nes e, tikrai mes dar savo frakcijoje stengiamės viską išanalizuoti, dar, dar uh, diskusijos vyksta, dar neužbaigėme darbo mūsų frakcijoje. Gerbiu, aišku, pranešėjos užmojus iki tam tikro lygio, aišku. Nesu tikras dėl to, ar apriptis turėtų būti plečiama, kad net ir motociklai patektų į taikymos rytį. Aš nežinau, ar tai būtų išmintinga. Kitas dalykas tai yra naudotojų e, socioekonominės visos sąlygos ir rinkliavos siejimų su tuo aspektu. Aš nežinau, turbūt čia galime įsivelti į nesibaigiančias diskusijos to klausimu. E, nežinau, ar Europos e, tokiai specialioj kelių kažkokia tarnyba būtų mūsų pagėdavimas rašė. Aš lygiai taip pat kaip ir mintis taikyti rinkliavas ir antriniam kelių tinklui. Kita vertus, gerai yra, kad pranešė sako, kad mums reikia tinkamo pagrindo rinkliavoms skaičiuoti ir gerai, kad laikomasi komisijos pasiūlyto principo teršėjas moka. Manau, kad tai labai svarbus Mm, principas. Dabar dėl surinktų pajamų panaudojimo. Mm, frakcijoje diskutavome, nuomonės išsiskyrė, mes galvojame, kad gerai yra sieti um, tas um, pajamas su naudotojais, su infrastruktūros gerinimu. Kiti uh, mūsų frakcijoje galvoja, kad tai yra subsidiarumo uh, klausimas ir mes neturėtumėm kištis į tą sritį. Um, svarbu, kaip sako pranešėja, kad kur yra taikomos rinkliavos, kad būtų užtikrinta, kad būtų taip pat ir e, saugios, apsaugotos o, automobilių stovėjimo aikštelės. Tikrai pritariu jos minčiai, nes labai trūksta stovėjimo aikštelių Labai dažnai pasitaiko tokių atvejų, kuomet priparkavus automobilį kažkur prie kreitkelio, po to būna jisai išplėšiamas ir panašiai. Tikrai reikia saugių automobilių stovėjimo aikštelių. Taip pat labai svarbu, ką pranešėjo, sakė, kad mes norėtumėm palankiau traktuoti tas transporto priemonės, kurios mm, neteršia. Mes irgi pritartumėm tokiai minčiai. Tačiau mūsų frakcijoje dar vyksta diskusijos tais klausimais. Dėkuoju už pasisakymą laiką. Ačiū. Dominik Rykė, min... E, e, tri minutė, tris minutės jūsų pasilaik... pasisakymų laiko jūs laikytės puiku. Dominik Rykė nėra, ponas e, Telička, trim minutėm. Dėkuoju, gerbiamą pirmininkę. Kolegos, sveiki visi. Šiandieną, e, aš manau, Šiaurės Prancūzija apsilankimas pono Makrono nesusijęs su šiuo pasiūlymu, bet ponas Rikė turėjo likti savo e, apygardoje, dėl to jis paprašė, kad aš pertikčiau jo mintis. Noriu pasakyti, kad mes dar diskutuosime frakcijoje apie tai, e, taigi nežinau, ar jo nuomonė atitiks viską, ką mes svarstysime, bet pranešėjas mūsų šešėlinis noriu padėkoti e, pranešėjai už e, pranešimą dėl komisijos pasiūlymo, mano jisai, kad žengiama teisinga linkme ir pranešėja Revoldalon pakankamai svarbiausias detalės apžvelgė ir uh, siūlymas dėl kategorijų atrodo atitinka visiškai naudotojas moka ir teršėjas moka principą, taip pat išorės e, veiksnio e, atsižvelgiamai išorės efektą pakankamai dėl infrastruktūros keliams ar modaliniam perkelimui Tai yra labai svarbus dalykai, tai yra esminė teksto dalis ir tikriausiai jums nebus keista, kad ponas Rike asmeniškai pritarė pranešiai dėl Europos agentūros sukūrimo, kuri užsimtų kelių transportu. Mūsų pakeitimai skirti kai kam patikslinti, pavyzdžiui, koncesijų egzistavimas dėl taip pat kompetencijos priskirimas, kas pavyzdžiui nustatys, kokios rinkliavos bus nustatytos keliuose. E, transporto tarnybos, mano ponas Rikė, e, žemesnių negu nacionalinis e, lygmuo gali priimti tam tikrus sprendimus. Taigi tiek norėjo pasakyti ponas Rikė. Dėkoju. Dėkoju, ponė Teličke. Aš esu iš tos pačios reikimų apygardos kaip ir ponas reikė, bet aš pasirinkau būti e, su jumis, o pasakyti iki pasimatymo prezidentę. Dabar žodis kitam kalbėtojui. Ponas Delundė. Ačiū, pirmininkė. Mes matome daug pozityvių aspektų komisijos pasiūlyme, ypač dėl to, kad ketinam apimti visus automobilius, visas transporto priemonės ir kad bus taikomas e, apmokestinimas atsižvelgiant į atstumą nuvažiuotą ir į aplinkos dalykus. Mes taip pat norime skatinti įvairių transporto priemonių naudojimą ir euro e, vinjetės principai turėtų e, atsižvelgti atsižvelgti į tvarumo principą. Tvariausias transportas turėtų būti pigiausias ir mes labai palaikome tarš, teršies moka principą. Dėkui Jums, ponė Delundė. Dabar suteiksiu žodį kitiems kolegams, kurie nėra šešėliniai pranešiai, kurie norėtų dalyvauti diskusijose vieną minutę. Ir ponė Foster, aš žinau, kad tai sunku viską pasakyti per minutę, bet prašom. Dėkoju labai dosniai skirstote laiką. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos pasisakymus, tačiau aš nekalbu frakcijos vardu, o asmeniškai savo delegacijos vardu. Mums nepatinka komisijos požiūris dėl apriepties platesnės, autobusai, automobiliai lengvėjai bus įtraukti. E, mums atrodo, kad pavyzdžiui neatsižvelgta į kaimo gyventojų poreikius. Komisija taip pat pateikė e, nuomonę, kad emisijų klasės nebėra aktualus dalykas ir mes nematome, nemanome, kad egzistuoja pakankamai geros e, metodikos, kad būtų galima apskaičiuoti CO2 emisijas valstybių narių kompetencija yra kai kurie dalykai, dėl mok, taršies moka mums tas principas tinka, tačiau reikėtų turėti galimybę pasirinkti laisvai tarp atstumo ir laiko. Mes palankiau žiūrime į E, pagrįsta laiku e, mokestį, kitką gali būti sunkiau apskaičiuoti. Ir tai reikėtų palikti valstybių narių kompetencija tiek, man atrodo, aš norėjau pasakyti. Tikrai nieko asmeniškai nenorėjau, neturiu prieš pranešėją, mūsų pozicijos paprasčiausiai skiriasi ir manau, kad komisija taip pat suprato tai, ką aš norėjau pasakyti. Labai jums ačiū. Dėkoju, ponė Foster. E, jūs kalbėjote e, pusę minutės ilgiau. Dabar ponė Arnotų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai. Mes jau kalbėjome apie komisijos pasiūlymą, bet kai kurie iš ponios e, pranešėjos pasiūlymų yra visiškai uh, neprimtini. E, pavyzdžiui, reikėtų visai kitaip žiūrėti į miestų transportą. Reikėtų atitinkamai apibriežti spuščių mokesčius. Ir pateikti pasiūlymai e, gali būti visiškai neveiksmingi ir pažeisti subsidiarumo principą. Taip pat ir e, kalbama apie visas privačias transporto priemonės. Man atrodo, kad pakanka jau mokesčių, kurie taikomi degalams. pasiūlymas tikrai gali e, sukurti didžia, labai didelę reguliavimo e, e, painiavą, džiunglės. Pone Jelas Sender, dėkoju pirmininkė, norėčiau pasveikinti pranešėją, padėkoti jai už pasiūlymus, kai kurie iš jų labai įdomus iš tiesų. 56 pakeitimas dabar konkrečiai e, matau siūloma sistema, kuri galėtų padėti periferinėms valstybėms narėms. Ir norėčiau pasakyti pranešėjai, kad e, mes norėtume, kad tai būtų europinė, ne nacionalinė vis tik tai priemonė, nes e, žinome, kad valstybės narės beveik visuomet bando apsaugoti savo naudotojus, bet ir dėl to reikėtų visos europinės sistemos. Toliau e, e, ryšiai e, rinkliavos tarp miesto centrų ir periferijų mes turėtume labai atsargiai elgtis, kad nenubaustume mažiau pasiturinčių gyventojų, kurie gyvena už miestų centrų ir naudojasi keliais. Taip pat reikia užtikrinti nediskriminavimo principą ir galima pagalvoti apie Europos tam tikrą tarnybą. E, taip pat dėl rinkliavos galiu pasakyti, kad yra pateiktas atitinkamas mūsų pakeitimas ir ne visos valstybės narės E, mokesčius surinktus rinkliavas e, e, per centrinę išdą paskirsto, kaip kad yra Ispanijos atveju. Dar vienas dalykas - nulinių emisijų transporto priemonės. Norėčiau paklausti jūsų, ar pavyzdžiui nebus numatytas kažkoks padalymas, galbūt galėtumėte paaiškinti, ką jūs ketinate dėl tokių automobilių daryti, gal komisija paaiškintų. Dėkoju Ajalai Sender. Ponas Koch, dėkoju. Manau, kad e, pasiūlymas yra teisingas. Manau, kad reikėtų e, atitinkami panaudoti pajamas gautas iš rinkliavų. Ir taip pat reikėtų nepamiršti subsidiarumo principo dėl grūščių, spuščių mokesčio. Nesu tikras, ar viskas e, pakankamai gerai aptarta. Žinome, kad kartais, pavyzdžiui, atliekant darbus keliuose, gali sudaryti tokios spūstys e, dirbtinai ir tada tarsi tyčia bus įmama rinkliava. E, reikėtų taip pat e, užtikrinti, kad e, suderintai, harmonizuotai bus taikomos patvirtintos taisyklės ir, tokiu, ir taip pat, kad bus užtikrintas tarpusavio saveikumas. Pone Demonte. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliams pranešėjams už atliktą darbą, parengtą projektą. Pirmiausiai spūščių mokestis. Manau, kad Visi Europoje matėme gerų, teigiamų pavyzdžių. Pradžioje e, nebuvo norima tokio mokesčio ir žmonės, silniai žmonės laipsniškai priprato prie jo ir suprato, kad jis gana naudingas. Aš mačiau viename iš pasiūlymų e, nuostatas dėl antrinės, antrinio naujimo kelių, nepagrindinių kelių. Ir manau, kad gali kilti problemų šioje srityje, nes e, kartais žmonės bando išvengti pagrindinių kelių, kadangi e, juose yra transporto spūstis ir naudojasi tais periferiniais keliais, bet juose tada taip pat susidaro grūstis. Dėl rinkliavų jeigu jos įmamos, e, tai reikėtų naudoti surinktas lėšas infrastruktūrai išlaikyti, prižiūrėti. Ir taip pat reikia e, taikyti principą teršies moka. Galime, jeigu nedarysime nedėksime priemonių, tai galbūt e, mes galime sulaukti problemų. Taip, ponia Ajuto, šešėlinė pranešėja, truputį vėlai atėjo į salę. Pirmiausia, atsiprašau, aš, mano balsas užkimęs. Dabar aš norėčiau dėmesį atkreipti į keturis svarbiausius dalykus Mes jau apie tai kalbėjom beje. Ir kartu mes esam parengę e, pakeitimų siūlymų. Dėl e, išorės kaštų mokesčių, tai mums tinka e, komisijos pasiūlymas ir apskritai tinka tai, kad siūloma išplėsti direktyvos taikymo sritį ir kad dabar numatomi mokesčiai rinkliavos ir e, lengva, lengvosioms krovininiams transporto priemonėms, autobusams ir panašiai. Bet e, labai svarbu kartu išlaikyti ar nukreipti tam tikras pajamas į infrastruktūrų išlaikymą. Toliau, dėl išorės kaštų mokesčių e, ir aplinkos kaštų internalizavimas. Tad čia iš tikrųjų e, tokia nuostata skatintų naudoti e, mažiau taršius automobilius, e, tačiau vadovaujamasi panašia logika kaip ir infrastruktūros mokesčiai, tokie išorinių kaštų mokesčiai irgi turi tam tikrą logiką, turi tam tikrą tikslą išoriniai kaštai, e, būtų mokesčiai e, už išorės e, kaštus, vėlgi pajamos turėtų būti skirtos tam, kad būtų galima mažinti CO2 išmetimus. Ir tokiu būdu būtų sukurta paskata ir kartu būtų skatinama e, naudotis kitomis, kitokiomis transporto priemonėmis. E, turiu galvoje ne vien tik tai transporto priemonės, kuriomis gamenami keleiviai, bet ir kroviniai. Tad už e, tokių netaršių transporto priemonių naudojimą tikrai būtų numatoma uh, mokestinė paskata. Toliau kitas labai svarbus elementas - pajamų skirimas, e, nukreipimas. Tad čia turėtų būti pakankamas aiškumas. Ir toliau, paskutinis mums labai svarbus dalykas yra skaidrumas. kad čia reikėtų aiškiai skirti įvairių rūšių kaštų mokesčius ir, turė, ir reikėtų aiškiai suvokti, kokios naudos e, būtų galima gauti, numatant e, įvairius, įvairių rūšių mokesčius, ar tai būtų CO2 kiekių mažinimas, ar kelių spūščių mažinimas. ir kartu e, išlaidos susijusios su eismo nelaimėmis. Tad tokie mūsų būtų trys svarbiausi dalykai. Ačiū ponė Ajuto, o dabar žodį suteiksiu ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovui ponui Mazolai. Tris minutės prašom kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė, laba diena ir labai ačiū, kad pasikvietėt mane mm, pakalbėti komiteto vardu apie šią direktyvą. Direktyvoje iš ties yra labai svarbių nuostatų susijusių su darniu vidaus e, rinkos veikimu. Tad labai svarbu, kad sistema būtų skaidri, nediskriminuojanti, nebiurokratiška ir kad ji apimtų ne vien tik tai sunkia svarias krovininės transporto priemonės, bet ir automobilius bei kitas lengvasis krovininės transporto priemonės. Kartu labai svarbu, kad sistema mums padėtų kovoti su e, tarša, su spūstimis, kalbant apie transeuropinius e, kelių, kelius, kelių tinklus. E, labai e, nerima kelia tie 30 milijonų eurų investicijos, kurių reikia keliams išlaikyti, taisyti ir panašiai. Ir tai jau vos netrečdalis, palyginti su suma, kuri buvo skiriama kelių uh, kelių, kelių remontui prieš krizę. Tad e, dėl to gali e, tiesiog kilti pavojus dėl kelių saugos. Kalbant apie geležinkelio, e, tai yra būtų galima kalbėti apie didesnį orientavimąsi į krovinių pervežimą geležinkeliais, elektrinius automobilius ir kartu nepamirštant uh, E, judumo e, transporto galimybių užtikrinimą atokiuose rajonuose. Tad sistemos turėtų būti aiškios, skaidrios ir kad e, būtų aiškiai suvokiama, aiškiai informacija apie tai, kaip surinktos pajamos, kam kokiems tikslams būtų skiriamos ir kartu turėtume turėti paprastus e, rodiklius, kuriais būtų galima išmatuoti nuostatų pasiteisinimą. Kartu mums nuolat reikia e, mokslinių duomenų, e, kartu reikia tarp valstybinės tam, tikrės, tam tikros patirties pavyzdžių kaupimo. Tad tokios būtų mano pastabos ir čia vėlgi mes kalbam apie darnų vidaus rinkos veikimą. Na ir tą progą norėčiau padėkoti e, komiteto pranešėjai už nuveiktą darbą. Ačiū už tai, kad atsižvelgiat į ne vieną mūsų komiteto e, pasiūlymą. Ačiū ponė Mazolė. O dabar žodį suteiksiu Europos komisijos e, generalinio judumo komiteto atstovui. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū už gerus palinkėjimus. Mano Užduotis gana paprasta, kalbant apie šį pirmąjį pranešimą, komisija gali tik pritarti jūsų pranešimo projektui, mes džiaugiamės jūsų pranešimo kokybę, nes iš tikrųjų pranešime palaikomi komisijos svarbiausi e, punktai, antai išorės kaštų e, mokesčių klausimų pranešėja nueina netgi dar toliau Mm, siekiant, kad būtų laikomasi teršėjas moka ir naudotojas moka principų. Aš neminėsiu čia visų dalykų, tik tai svarbiausius. Pirmiausia, dėl direktyvos apriepties išplėpimo įtraukiant visos rūšės e, transporto priemonės. Taip, kai kurie parlamento nariai abejojo dėl to, abejojo, ar nereikėtų autobusus įtraukti į mm, direktyvos apriepti, nes autobusai tai yra kolektyvinės transporto priemonės, bet kita vertus, juk autobusai moka, sakykime, kelių rinkliavas, ir yra kitokių argumentų, būtų galima pateikti. Tad kalbant apie euro vinietės laipsnišką atsisakymą, būtų kalbama apie laipsnišką atsisakymą, pakeičiant e, jį kitokios rūšės mokesčiais. Toliau dėl pajamų skirimo, angliškai tai įvardėma earmarking revenue. Mes pritarėm visiškai tam, ką jūs siūlot. Taip, mes komisijos pasiūlyme buvom gana atsargus šiuo požiūriu. Uh, nes e, prisimenam, kaip vyko dėrybos praeitį su valstybėmis narėmis ir todėl mes atsargiau elgiamės šiuo atveju. Bet mes iš tikrųjų palankiai vertinam pranešėjos pasiūlymus dėl pajamų skirimo. Dar tris dalykus paminėsiu, kuriais dar būtų galima diskutuoti. Pirmiausia, mm, e, pirmiausia kelių rinkliavų uh, E, sistemų tam tikrų esminių keitimų, tai yra valstybių narių e, vis dėlto prerogatyva. E, komisija, aišku, vertina valstybių narių nuostatas, bet čia reikėtų nepamiršti to, kad praeitį buvo nuostata valstybėms narėms uh, teikti privalomas ataskaitas apie kelių rinkliavų mm, sistemų veikimą, kiek tos sistemos deras su direktyva. Toliau, kitas svarbus dalykas. Tai vadinamosios fiksuotų dydžio mokesčio lengvatus. Uh, siūloma 50 procentų, bet tai atrodo mums per daug ir baiminamės, kad tada spuš, spūstis e, nebus sumažinamos ir kiti e, tikslai nukentės. Tad nereikėtų pamiršti e, socialinių teritorinės sanglaudos tikslų kartu Ir čia būtent reikės dar padirbėti, bet mes e, iš tikrųjų priemėm domėn e, ponios pranešėjos e, pasiūlymus dėl išorinių kaštų mokesčių. Tik tai dar, kas abejonių kelia, tai mm, išlaidų susijusių su eismo nelaimėmis sumažinimas. Čia vyksta dabar, tai reikia ištirti geriau tą aspektą. Na ir mm, tokią teigiamą gaidą baigsiu. 35 pakeitimą paminėsiu atskirai. Čia pranešėja siūlo, kad keliuose, kuriuose įtaisytos kelių rinkliavų sistemos, kad būtų įkurtos automobilių sunkvežimių stovėjimo aikštelės, tokios kokybiškos, saugios aikštelės. Šis pakeitimas tikrai labai E, labai svarbus. E, ir tai iš tikrųjų pateisina tas rinkliavas, kurios ištraukiamos iš kelių vartotojų kišenių, nes jeigu kelių naudotojai moka už kelius, tai jie, aišku, turėtų ir turėti aikštelių ir kitokių infrastruktūros elementų. Tad tas pakeitimas kaip tik rodo, kad mes iš tikrųjų tiesiog e, sutarėm dėl to, kad e, yra ryšys tarp komisijos pasiūlymo techninių rinkliavų elementų su socialiniais elementais. Tad į tą norėjau atkreipti dėmesį ir tiek norėjau pasakyti. Ačiū ponė Ližuo ir ponė Revo Dalon. Pusantros minutės dar skirsiu jums žodį atsakyti. Matot, kad tikrai net ir Europos komisija labai entuziastingai įvertino jūsų darbą. Ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū visiems už pasisakymus, ačiū už pasiūlymus, pastabas. Aš priemiau tikrai deramai domen visą, kas buvo pasakyta. Mūsų darbas tik prasidės, dabar prasidėjo, galima sakyti, bet sureaguosiu į keletą pastabų. Pirmiausia, pajamų skirimas, nukreipimas, jį beveik visi kalbėtojai paminėjo ir e, labai gerai, kad pritarė mano pasiūlymui šią linkmę. E, kartu labai gerai, kad komisija pritarė tam, ką aš siūlau. Aš čia tai, apie tai labai aiškiai pranešime kalbu, bet aišku, dar reikės tikslinti. Ir e, manau, kad per trialogo uh, dėrybas galbūt pavyks pramiš, pramušti tą punktą. E, neįsivaizduoju, kad čia būtų mm, tam tikrų ypatingų sunkumų. Tiesiog e, gal valstybės narės galės pritarti pajamų skirimui susijusiems su visų rūšių transporto priemonėmis. Toliau dėl mm, galimų rinkliavų antriniam kelių tinklui, tai čia valstybės narės sprendžia, ar numatyti rinkliavas tam tikriems antriniams keliams, tam, kad mm, tie pagrindiniai keliai nebūtų per daug apkrauti. Galbūt yra valstybių narių, kurioms e, rūpėtų tokia galimybė, tačiau neprievolė. Toliau mm, ekonominiai aspektai svarbus Ir čia labai svarbu numatyti valstybėms narėms galimybę e, numatyti būtent fiksuotų dydžių mokesčių lengvatas, kad nenukentėtų tie, kurie neturi kitokių kelių būdų nukeliauti darbovietę negu tik automobiliais. Toliau dėl maža taršių automobilių. Tai jeigu čia buvo vėlgi konkrečių pasiūlymų, 75 procentai numatomi tokiems mažataršiams ar neteršiančiams automobiliams. E, ir čia ponė Sanders apie tai kalbėjo. Tad aišku, būtų galima dar tikslinti šį elementą ir atitinkamą pakeitimą. Tad Mums reikia, aišku, vieni kitų paramos, bet e, priemiau domen, kad e, dauguma, kuri palaik, anksčiau buvo dauguma palaikanti eurovinietės sistemą, o dabar mes jau kalbam apie eurovinietės sistemos pakeitimą mokesčiais e, grindžiamais nuotoliu ir panašiu. Uh, tai reikės, aišku, e, prie, tiesiog prieimimo tos sistemos. Na ir dabar labai trumpai dėl darbų kalendoriaus. Iki vasario 20-osios dar bus galima teikti pakeitimus. Komitete bus balsuojama mm, gegužės vidury. Ačiū paprastai pirmininkė pateikia E, tolimesnių darbų datas, nes čia tokia, toks mano vaidmuo. Tad, kaip buvo pasakyta, iki vasario 20-osios būtų galima teikti pakeitimo pasiūlymus, o po to jau tada leistis į kitus darbus. Na ir dabar eisim prie kito pranešimo, ponios Klun pranešimo, skirto sunkesvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimui. Tad Pirmą kalbėsit jūs pranešėję, po to šešėliniai pranešėjai, po to kiti norėsintys kalbėti komiteto nariai ir taip toliau, ponia Klūn. Ačiū pirmininkė. Tai vėlgi klausimą susijęs su ankstesniu klausimu. Čia eina kalba apie mokė, e, transporto priemonių apmokestinimą. Kai kurios aspektus komisija siūlo, kad valstybėms narėms būtų suteikta daugiau e, galimybių mažinti e, transporto priemonių apmokestinimą mm, mažinant nei tas minimalus netgi lygis, koks buvo nustatytas Europinė direktyva ir mes bendrai remiam komisijos pasiūlymą. Mhm Turiu pasakyti, kad apmokesnimas iš tikrųjų yra valstybių narių reikalas. Aišku, tai sprendžiama konsultacijos procedūroje ir taryba turi atsižvelgti į parlamento ir parlamento atitinkamo komitetų poziciją, tačiau neprivalo reaguoti, tai tik turi pasitarti, išklausyti mūsų nuomonės. Dabar tai vienas iššūkis, kitas iššūkis yra dėl e, socialinio, ekonominio, aplinkosauginių dalykų, kas susijęs su kelių transportu. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų subalansuotas požiūris, pripažįstant, kokią svarbą turi kelių transportas tiek ir, ir, ir vidaus rinkos veikimui taip pat. Aš pati galvoju, kad um, kelių apmokestimas pagal nuvažiuotus kilometrus tikrai galėtų būti labai svarbi paskata užtikrinant e, lygybę, sažiningumą tame sektoriuje. Ir taip pat galvoju, kad kai eina kalba apie tokių priemonių taikymą, reikia atsižvelgti į specifines nacionalinės aplinkybės ir reikia palikti galimybės lankstumui valstybėms narėms lankščiai reaguoti ir priimti sprendimus. Norim išvengti tokių administracinių na, išlaidų padidinimo, kas galėtų būti vertinama kaip nesažininga, kaip naštos sukūrimas transporto veiklai tokiais atvejais. Taigi, kai, jeigu mes norime nustatyti, nustatyti e, mokesnimą už kelius pagal nuvažiuotus kilometrus, reikia, aišku, atitinkamai mažinti mokesčius, kad MVI sumažėtų ypatingai našta. Ir taip pat labai svarbu išvengti tokios situacijos, kur galbūt bus dvigubas apmokesnimas taikomas. Tai tai yra labai svarbu vertinant mūsų pasiūlymą. Tai aš pasisakyčiau už tai, kad valstybinių mokesčių tuo metu mm, e, tarifas būtų mažinamas. Čia reikėtų turėti omenyje, kad yra penkeriems metams numatomas tas laikotarpis ir, ir galbūt būtų galima supaprasinti komisijos pasiūlymą, kad nebūtų administracinės naštos daugiau užkraunama valstybėms narėms. Tai Ta, tai tiek buvo mano pasiūlyme, mano mm, pakeitimuose, kad mes palaipsniui mažintumėm uh, mokesčius ne taip, kaip komisija siūlė per penkis žingsnius. Tai toks gal vienas pasiūlymas, kas būtų svarbu. Tiesiog kad iš tikrųjų e, reikia turėti omenyje, kad tai yra tik tai konsultacijos procedūra ir, ir mūsų dokumentas rengiamas kon, šiame kontekste. Aš dabar laukčiau parlamentarų pasisakymų ir, ir tikiuosi, kad mes galėsime tikrai e, konstruktyviai padirbėti ir vaisingai užbaigti šį darbą komitete. Ačiū. Poniai Kalun, dabar socialistų frakcijos vardu suteikiu žodį ponui Ertuk. Thank you very much. Ačiū. Visų pirma, e, turiu e, pavaduoti Klaudotą Partel, nes e, ji ne, negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje. Ponė Tapardėl norėtų išdėsti štai tokią poziciją. Kalbant apie tokius mokesčius už kelius, tai galėtų paskatinti švaresnės transporto operacijas ir todėl įsveikina komisijos pasiūlymą, kad reikėtų žengti, žengti tolesnių žingsnių šioje srityje. Poeta Pardėl pritarė tam, kad reikia daugiau priemonių, kurias leistų paskatinti investicijas į infrastruktūrą, kad būtų galima mažinti spūstis, oro taršą ir triukšmą. Ir todėl mes galvojame, kad Kol kas dabartiniai mokesčiai netinkami yra, nes iš tikrųjų reikėtų taikyti rinkliavas už kelius, už kelių naudojimą. Tai būtų geresnis variantas. Jį tikrai e, sveikina pranešėjas pasirinktas subalansuotą požiūrį. Visų pirma, kad minimalus tarifai transporto priemonių apmokestinimui būtų mažinimai, sunkia svoriam krovininiam transporto priemonėms tik tai tokiu atveju, jeigu jau yra įvedama sistema sistema, kuomet įmamas e, mokestis už e, naudojimąsi keliais pagal kil, nuvažiuotus kilometrus. Tuomet būtų galima e, tinkamai ir, ir išspręsti problemą dėl disbalanso vietos biudžetuose, kuomet kai kurios savivaldybės ar regionai yra tiesiog priklausomi nuo kelių už mokesčių, mokesčių už kelius sumokėjimo ar už transporto priemonės. Taigi reikia žiūrėti kiekvienos valstybės narės situaciją ir komisijos pasiūlymas uh, per penkerius metus mažinti valstybių mokesčius būtų problematiška toms institucijoms, kurios turės keisti savo teisinės nuostatas. Ir todėl įsveikina pranešės manęs klūn pasiūlymus. Jis galvotų, kad reikėtų per tris žingsnius, per tris pakopas keisti valstybių mokesčių sistemą ir tikrai dėkoja poniai klūn už parengtą pranešimą ir ponė Tapardėl sieks uh, surasti tinkamą pusiausvyrą tarp mokesčių už nuvažiuotus kilometrus ir tvarkaraščių tinkamo surodimo, per kokį laiką būtų galima tinkamai perėti prie naujosios sistemos. Ačiū. Dabar trims minutėms e, ponui Vandalinui skiriu žodį. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Šis pasiūlymas mums tinka, numatoma daugiau lankstumo valstybėms narėms, e, mažinant minimalius mokesčio tarifus ir taip pat numatomas iki 2024 e, metų sausio pirmos laikotarpis atviras Mes jau pradėjome tas diskusijas frakcijoje, bet dar nebaigėme ir mes bet kokiu atveju palaikome lankstų požiūrį. Dėkoju, ponė Vandalnai. Dabar pono Rikė vardukas pasisakys. Pone Bilbao, jūs, ponė. Pone Maisner, prašom. Jis manęs neprašė pasakyti nieko. Aš galvoju, kolega Telička tą padarys E, šį kartą praleisime pono Rikė eilę. Gerai. Toliau. Toliau ponė Makatį. Jos nėra. Ponas Deliundė. Prašom. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Rinkliavos mokesčiai iš tikrųjų gali sukurti paskatą uh, naudotojams mm, renkantis mm, mažiau taršius automobilius. Ir čia turėtume kalbėti ne vien tik tai apie apmokestinimą, bet kartu nepamiršti ir mokslinių tyrimų. Nes yra jau tam tikrų e, pavyzdžių rodančių, kad e, vartotojai, e, kai renkasi vienokį ar kitokį automobilį, tai e, šiaip jau kreipia nemažai dėmesį ir į automobilio vartojamą kūrą arba būtent į tai, kiek automobilis bus, kokia suma apmokestinamas. Uh, Ir čia e, vėlgi e, tada sukūriama paskata tiesiog rinktis mažas, mažataršius automobilius ir tam elementui turėtume mm, skirti didesnį dėmesį. Tad Taip, čia būtent e, numatyti tam tikras paskatas, apmokestinimo, tam tikrus elementus vartotojams renkantis automobilį. La parole est à vous. Dėkuoju dabar ponas Ližuo. Dėkuoju. Pirmininkė, aš galėčiau pratesti tą optimistinę gaidą, kurią pradėjo komentuoti ir pirmąją pranešimą. Mes e, sveikina ponios Klun pranešimo projektą. Jis e, atitinka komisijos pasiūlymą, tai yra numatyti daugiau lankstumo valstybėms narėms, e, mažinant mokesčius sunkia svoriams transporto priemonėms tokiu, tokiu būdu valstybės narys galės perėti prie mokesčių sistemos, prie rinkliavų sistemos už infrastruktūrą. Labai svarbu nepamiršti, kad valstybės narys nėra verčiamos privalomai mažinti mokesčius, bet ateityje joms bus numatytas lankstumas tą daryti. Vienas pakeitimas pranešimo projekte siūlo supaprastinti komisijos steklą, tai yra laipsniškas žingsnis, mes siūlome mažinti penkiais žingsniais. Uh, E, kas po 20 procentų per metus mokesčio pranešėja mato, kad tą reik, mano, kad tą reikėtų padaryti vienu žingsniu iš karto. Aš sakyčiau, kodėlgi ne, bet jeigu jūs e, sieksite patvirtinti šį pakeitimą, tai kodėl tada tik tai 24 metais bus sumažintas toks tas mokestis, jeigu vienu kartu jis bus sumažintas, tada reikėtų galbėti apie ankstesnę datą. Tuo metu, kai pavyzdžiui, įsigaliotų peržiūrėta direktyva, tai yra vienintelis dalykas, kurį norėjau paminėti kalbėdamas apie šį pranešimą, kurį tikrai sveikiname. Dėkuoju, ponė Liežuo, išlaikykite optimizmą, nes dar reikės aptarti vieną pranešimą. Pone e, Maisner, jūs radote ponio, pono Rikė poziciją. Aš tik sužinojau, kad e, e, ponas Rikė abiems pranešimams parašė uh, E, savo komentarą, taigi e, skaitau tą dalį, kuris skaito šiam pranešimu. Jisai džiaugiasi e, šio pranešimu, jis žengia teisingą linkme. Taip pat galvoja mūsų pranešės, kad taikymas visoms transporto priemonių kategorijoms reikš, kad bus pereinama prie principo taršies moka ir naudotojas moka ir kad bus atsižvelgta į išorės veiksnius. Uh, ponas e, Rikė pateiks pakeitimų, kuriais bus siekiama patikslinti kai ką, pavyzdžiui, nuostatas dėl koncesijų ir dėl klausimo, kas bus atsakingas už rinkliavų e, principą gyventimą elektroninėje erdvėje. Ir taip pat e, E, subnacionalinis lygmuo turėtų turėti galimybę numatyti rinkliavų. Aš nežinau, kodėl jisai atskirai neišsakė savo nuomonės, bet e, ši nuomonė e, taikoma abiems pirmiems pranešimams. Dėkoju, ponė Maisner, ponė Klun yra mūsų pranešėja, žodis jums. Labai ačiū pirmininkė, ačiū nariams komisijai už pasisakymus. Manau, kad tikrai mes sutarėme visi daugiau ir mažiau mm, rinkliavos pagrįstos atstumu. Ir e, jeigu tai bus įdėkta, tai mokesčiai už transporto priemonės turi būti sumažinti ir, lais, ir valstybės narėms turi būti numatyta lankstumo pakankamai. Dar kartą noriu pasakyti, kad prievolės nėra valstybėms narėms tą daryti, kalbam apie gairias ir tai labai svarbu. Mes turime tą suvokti, suvokti, koks yra apmokestinimo ligmuo ir kaip tai atsiliepia, pavyzdžiui, smulkiam verslui. Turime pripažinti, kad be lankstumo negalime e, vienos pusės liesti ir nieko nedaryti kitoje. Tai užkrautų per nelik didelę naštą. Aš e, toliau dirbsiu su šešėlinės pranešiais, laukiu pakeitimų, e, per ateinančius mėnesius dirbsime ir jūs tikriausiai mums priminsite, kokie yra terminai ir kur mes dabar esame. Taip. Visiškai viską atspėjote. Noriu pasakyti, kad pakeitimus galima pateikti iki vasario 20 dienos 12 valandos. O dabar tęsime ir kalbėsime apie pranešimą, kurį parengė ponas Salinė. Tai yra elektroninės kelių rinkliavos sistemų saveikumas. E, sveiki, laimingų naujųjų metų jums panešėjau, suteiksiu žodį jums, e, paskui šelnis panešėjams ir ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovai. Dėkoju. Pranešimas dėl elektroninės e, kelių rinkliavos sistemos svarbus, nes komisija pripažįsta, jog 2004 metų direktyva yra tikrai pasenusi ir susirūpinimą kelia tarpusavio saveikumo klausimas e, elektroninių kelių rinkliavos sistemų. Taip pat kitas dalykas - informacijos mainai, keitimas informacija tarptautiniu mastu. E, reikia išspręsti šią problemą, kad būtų išspręsta nesumokėtų rinkliavų problema. Tai yra du svarbiausi dalykai, kuriuos aš miniu. Mes, aišku, norime e, pasiūlyti europinę sistemą ir norime, kad e, būtų montuojamos e, transporto, kad būtų tokios montuojama, montuojama įranga, kad valstybės narės galėtų uh, susikalbėti, žinoti vieną apie kitą. Taip pat e, yra kalbama apie kliūtis e, pake, patekti į rinką paslaugų teikėjams. Dažnai našta penelik didelė. Ir mes turime spręsti šią problemą taip pat. Dar vienas dalykas - kaina tam tikros įrangos, pavyzdžiui, palidovinėmis sistemomis pagristos įrangos kainą. Mes norime tam tikrų tikslų. Šioje srityje tiksliau norime, kad būtų plačiau naudojama ši technologija, bet kol kas tai yra labai brangu. Bet mes norėtume, kad dabar bent jau galėtų egzistuoti keli įrangos tipai, kad naudotojai neturėtų pernelik brangiai mokėti. išmaniosios transporto sistemos ir dažnių klausimas, reikia į tuos dalykus žiūrėti, į teisinis pagrindas, kuris leidžia keistis informaciją valstybėms narėms, siekiant išspręsti nesumokėtų rinkliavų problemą. Ir asmeniškai aš savo asmenę nuomonę išdėščiau pranešimo projekte, dirbu su šešėliniais pranešėjais dėl sinergijų su išmaniomis transporto sistemomis mes nenorime, kad elektroninio rinkliavų kelių dažnis būtų keičiamas, nes tai būtų pernelik brangu. Ir jeigu mes norėsime žengsti tą e, kryptimį, tai reikia trūkdžių problemą išspręsti. Dar vienas dalykas - technologijų sąrašas yra kitas e, skiriasi nuo komisijos paskutinio pasiūlymo, jisai yra ne priedė, o pagrindinėje dokumento dalyje. Mums kelia susirūpinimą tam mm, tikri dalykai, tai yra būtinybė užtikrinti nuoseklumą su Eurovinėties direktyva. Egzistuoja skirtumų e, apibrieštise, pavyzdžiui, e, lengvosios transporto priemonės, reikia užtikrinti e, atitikimą tarp apibrėžimų, pavyzdžiui, paslaugų tiekėjai, operatoriai, reikėtų patikslinti kai ką ir atskirti tam tikras funkcijas kur kas aiškiau. Elektroninės rinkliavos, e, kitas rytys, e, nuotraukos e, automobilių numerių ir tai yra svarbus opus klausimas, ypač dėl patikimumo. Dėl įgyvendinimo E, nedaug ką galiu pasakyti, bet mes siūlome peržiūrėti tą dalį, kuriame kalbam apie nacionalinius kontaktinius punktus. Mes norime, kad būtų duomenų bazė, e, kurią galėtų naudotis valstybė narė, e, kurioje priklausantis automobilis ar transporto priemonė nesumokėjo rinkliavos. Kelių rinkliavų komitetas e, dirba, e, nes sprendimas, nedirektyva yra priimtas ir siekiama spręsti tam tikras konkrečias problemas e, identifikuojamos sritis, kurios iš sprendimo turi būti perkeltos į direktyvą. Dėkoju. Labai ačiū, ponė Salini. Dabar pradedam diskusijas ir pirmiausia žodį suteiksiu poniai Sehnalovai. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū, kad suteikėt žodį. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už pranešimo pasiūlymą. Tad jau buvo paminėta pranešėjo, kad ne visais mm, aspektais buvo sutarta. Aš nepritariu 5,9 GHz e, būtent e, elementui ir kartu e, būtent kad vėlgi čia būtų sprendžiama dėl institucijų, kurios būtų susijusios su uh, informacijos keitimusi apie kelių mokesčius. Dabar jei e, būtent e, parlamentas gautų pačius naujausius e, direktyvos ir siūlomo, siūlomo reglamento tekstus, turiu galvoje ypač antrą straipsnį, mes galėtume labiau pasigilinti ir žiūrėti, kiek dera apibrieštys. Dabar m, mm, pakeitimuose mes siūlom, kad direktyvoje ar reglamente būtų numatomos rinklavos už įvažiavimą į, į miestus, sakykime, miestų centrus. Čia kalbama apie tam tikrą įrangą, Na ir Baigdama pasakysiu, kad pranešimo projektas tikrai labai geras ir džiaugiuosi tolimesnių bendradarbiavimų. Ačiū ponė Segnalova. Toliau ponas Demesmaker. Ačiū. Norėčiau atsiprašyti mūsų šešėlinio pranešėjo Tošenovskio vardu, mūsų frakcijos pranešėjo. Uh, ir e, jis manęs paprašė pateikti minčių jų apie salinio pranešimą. Mūsų šešėlinis pranešėjas e, šį pranešimą laiko su gera pusiausvėra ir ypač pritartų šeštam pakeitimui, kad dėl technologijų sąrašo būtų sprendžiama per bendro sprendimo procedūrą, o ne taip, kaip kad siūlo komisija, būtent numatyti deleguotusius aktus. Tiek. Ačiū, ponė Demesmaker, tikrai glaustai gerai rezumavot. Toliau, ponė Van Miltenburgai, žodis jums, trys min, pusantros minutės. Ačiū pirmiausia pranešėjui už pranešimo projektą. Sutinku su pranešėjų kad labai svarbu reikėtų kuo greičiau užtikrinti saveikumą tarp kelių rinkliavų sistemų, kad visoje Europoje būtų galima lengviau e, važiuoti keliais, e, užuot kirtus įvairiausias sistemas. Tad saveikumas yra e, šerdis reglamento saveikumas elektron... užtikrinant jį elektroninėmis priemonėmis. Uh, ir kartu keitimasis informacija apie e, kelių rinkliavas būtų tada lengvesnis ir apskritai būtų tada kur kas lengviau mokėti pačias rinkliavas. Turėtų būti aiškios taisyklės, e, kuriomis reglamentuojamas būtų keitimasis informacija, kartu e, užtikrinant asmens duomenų apsaugą duomenys turėtų būti e, tam suderinti ir kartu reikėtų vengti tam tikrų netikslingų e, rinkliavų. Kartu reikėtų numatyti tokias sistemas, kur permokėtos rinkliavos, ta permokėta dalis e, būtų gražinama. Kartu labai svarbios yra technologijos užtikrinant saveikias elektroninės sistemas. Antai technologijoms e, skirtas yra ketvirtas priedas, bet mes norėtume, kad priedo tekstas atsidurtų pačiame reglamente, konkrečiuose straipsniuose. Mm, tikrai netikslinga mm, tokiu būdu tiesiog atsisakyti ar apkarpyti lankstumą. Taip, dabar prieduose būtų galima numatyti tik tai tokius dalykus, kuriais būtų galima e, reglamentuoti deleguotaisiais aktais, atsižvelgiant į technologinius pokyč, pokyčius. Nereikėtų čia numatyti griozdišką procedūrą. Tad mes turėtume siekti sistemų saveikumo, veiksmingumo ir dėl 14 pakeitimo, tai mūsų frakcija negalėtų jam pritarti. Ačiū. Dalundė. Kalbėtojas pamiršo įsijungti mikrofoną. Pirmininkė, ponė Dalundė, mikrofoną. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai gera šita iniciatyva, pranešimo projektas. E, kalbant e, apie kelių rinkliavų sistemas, e, labai e, svarbu jas užtikrinti, kad e, vėlgi rinkliavos būtų sumok, sumokamos ir kad vėlgi pats mokėjimas būtų lengvesnis, ypač turiu galvoje pakraš, pakraščių rajonus arba, sakykime, tokius regionus kaip Kopenhaga ir, Kopenhagos ir Malmė, kur žmonės dažnai keliauja, važinėja ir iš tikrųjų e, rinkliavų sistemų saveikumas šiuo atveju yra e, esminis dalykas, bet kartu turiu galvoje ir e, tokias transporto priemonės, kurios moka rinkliavos, kai perveža prekes. Ačiū, pana Dulundė, pana Rivodalion. O kiek minučių, pirmininkė? Taip, iš tikrųjų, jau su chronometru problema. Dviem minutėm laiko skiriu. Tiesiog norėjau pasakyti, kad e, visiškai remiu šį pasiūlymą tiek komisijos, tiek pranešėjo šiuo klausimu, dėl to, kad reikia sustiprinti e, elektroninių rinkliavų sistemo tarpusavio saveikumą. Ir ką aš, jau, ką aš norėčiau pasakyti e, dėl šio pranešimo, tikrai labai svarbu, kad būtų laikomasi pagrindinių principų, kad būtų užtikrintas visiškas tarpusavio saveikumas su sistemu, nes tai yra nepaprastai svarbu. ES kelių rinkliavų klausimas yra labai svarbus. Aišku, aš, aš, aš turiu e, nemažai ir klausimų pranešėjų mm, dėl atitinkamo nuosto, ar jūs, ponė Salinė, numatote paaiškinti e, Europinės rinkliavų sistemą sistemos valdymą, kaip būtų galima užtikrinti tą tarpusavę dėrėjimą tarp paslo, europinių e, rinkliavų paslaugos teikėjų ir vietinių rinkliavų rinkėjų ir kas bus numatoma ES šituo lygmeniu. Ačiū ir vadėlion. Demonti. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai už jo pateiktą pasiūlymą. Manau, kad tiek jo e, parengtas dokumentas, tiek komisijos pasiūlymas yra tikrai geri ir pateikti labai laiku. Mums reikalinga e, užtikrinti, kad vairiose valstybėse taikomas kelių rinkliavų sistemos, kad tarpusavį galėtų susišnekėti. Uh, Ir e, kalbėčiau apie pranešėjo pirmą pakeitimą, kur sakoma, kad būtina užtikrinti, kad visa našta nebūtų sukelta kelių naudotojams, kad jiem netektų sumokėti dar papildomai už tą saveikumą. Uh, Taip pat dėl to, kad kaip, kaip svarbu, kad būtų tos išmaniosios, pažangiosios sistemos, kad tikrai galėtų tarpusavėje susišnekėti, veikti, taip pat, kad būtų tinkamas ir dažnis naudojamas, ir tinkamos technologijos, kad iš tikrųjų būtų galima daug greičiau įdėkti šias sistemas. Reikia galvoti apie tokius pasiūlymus, kurie turėtų būti praktiški ir greitai įdėgiami rinkoje. Taip pat labai svarbu kad kalbėtumėm apie rinkliavas už greitkelių naudojimą ir nepamiršti e, pasienio e, zonų, kur labai dažnai yra nesumokė mokamos rinkliavos už kelius ir tai iškraipo konkurenciją. Mes turime užtikrinti, kad sistemos veiktų geriau, o ne blogiau. Būtina užtikrinti, kad sistemos tarpusavė komunikuotų ir tuomet išvengtumėm rinkos iškraipimų. Labai ačiū. Ačiū. O dabar ekonomikos socialinių reikalų komiteto vardu suteiksiu žodį pranešėjui, panui Vitui Mačiuliui. Trim minutėm, prašom. Thank you very much, Chair. Our committee, um, uh, after deep analysis. Ačiū pirmininkė, išsamei išanalizavęs ir aptaręs šį klausimą, mūsų komitetas pareigė ir savo nuomonę dėl elektroninių rinkl, kelių rinkliavų e, sistemos tarpusavio saveikumo. Uh, Kaip suprantu, kaip ponas Selinį pristatė e, savo pasiūlymą ir kaip jūsų kiti komiteto nariai išsakė savo nuomonę, tai mūsų nuomonė yra tikrai panaši. Bet aš išsakyčiau galbūt kokie pagrindiniai yra svarbiausi elementai ir savo gimtą kalbą kalbėsiu. Šiuo metu virš 20 šalių jau naudoja elektroninės rinkliavų technologijas, tačiau jos labai skirtingos ir nesuderintos. Todėl mūsų komitetas e, labai palaiko Europos komisijos pastangas skatinti valstybės unifikuoti šią sistemą. Tai leistų labai sumažinti didžiulius nuostolius dėl nesurinktų rinkliavų, be to trukdytų kai kuriems vežėjams nesažiningai konkuruoti. Lengviausia gerą rezultatą pasiekti, kai kiekviena transporto priemonė turi įmontuotą elektroninę įrangą, tai yra on-board unit tačiau ši įranga yra brangi, nepatraukli daugeliu vežėjų, todėl turėtų būti skatinamos technologijos, kurios naudotų jau turimus prietaisus, pavyzdžiui, mobilius telefonus, tabletės, kitus įrenginius, kurie gali atlikti tą pačią funkciją. Tačiau šiuo atveju reikia nemažai investuoti į programinį aprūpinimą, pritaikinti skirtingiams įrenginiams, skirtingoms šalims. Be techninių priemonių turi būti optimizuotos organizacinės priemonės. Mūsų nuomonė reiktų tobulinti reikalavimus Europos elektroninės rinkliavos paslaugos tiekėjams, kad būtų vengiama monopolizmo ir skatinama jų konkurencija. Taip pat suderinti šią veiklą su EUCARI sistema, kurią naudoja šalių policijos transporto pažeidėjams išaiškinti. Elektroninių sistemų modifikavimas pareikalaus daug investicijų į įrangą ir į tyrimo ir plėtros darbus. Mūsų nuomonė Europos komisija turėtų padėti šios darbus atlikti, skirdama ir finansinę, ir eksperimentinę paramą tiek šalims, tiek ir patiems vežėjams. Transporto sektorėje dirba daug mažų įmonių ir self-employed vartotojų. Todėl šių pažangių elektroninių priemonių įdėgymas gali tapti socialiai jautrių klausimų. Baigiant noriu pabrėžti, kad pirma, elektroninės rinkliavos sistemos unifikavimas yra būtinas ir tai reikia atlikti kuo skubiau, o šalis turėtų daugiau bendradarbiauti. Antra, sistema turi būti lanksti, leidžianti naudoti jau turimus įrenginius, bet to greitai reaguojanti į technologinės inovacijas. Ir trečia, ji turi atitikti socialinės atsakomybės principus priimtus Europoje. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Labai ačiū ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pranešėjai už jūsų poziciją. Dabar kreipiuosi į poną Ležuo, kad jis pristatytų Europos komisijos nuomonę šio, dėl šio pranešimo. Į, madame, la... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Salinį už pranešimo projektą ir už šio bendrą palaikymą išsakytą komisijos pasiūlymui ir bendrai mūsų tikslui, kad būtų galima užtikrinti elektroninių rinkliavų sistemo tarpusavio dėrėjimą, taip pat ir pagrindinę naujovę mūsų pasiūlymo, tai yra, kad būtų tas naujas mechanizmas keitimus informacija užtikrintas, tam, kad būtų galima užtikrinti, kad būtų išieškota iš pažiūrėjimo pažeidėjų, nesumokėtos rinkliavos už kelius. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi jūsų pozityviais pakeitimais, ypač paminėčiau uh, tą pakeitimą, kur nacionaliniams ryšių punktams teikiama galimybė pateikti informaciją rinkliavų surinkėjams, kad būtų galima užtikrinti rinkliavų surinkimo efektyvumą ir išieškojimo efektyvumą. Taip pat dabar dėl technologijų viso sąrašo, kuo būtų paremtas tas tarpusavio saveikumo užtikrinimas, ką reikėtų reintegruoti į pagrindinę direktyvos dalį. Jūs sakėte, kad jūsų manimų tai būtų labai svarbus elementas ir tai reikėtų keisti tik tai įprasnė teisėkūrinė procedūra. Tačiau mes turime ir e, girdėjome ir kitą mm, nuomonė iš pono Van Miltenburgo, būtent ir, ir komisijos pasiūlymas yra toks, kad tas technologijas reikėtų sudėti vis tik tai į priedą, nes tuo met būtų galima lengviau ir lankščiau keisti tą sąrašą, jeigu prireiks tas technologijas, e, kaip technologijų sąrašą keisti ar koreguoti, kad jeigu su laiku e, būtų kažkokių naujovių, tai aš galvoju, gal reikėtų dar toliau padiskutuoti šį klausimą. Dar vienas dalykas, kur komisija gal kiek nesutinka su pranešėju, tai yra tai, kad jie apibriežti nėra dėl tos elektroninio e, rinkliavų domeno neįtraukiama ANPR, automatinis automobilio valstybinių numerių atpažinimas, e, ta sistema. Nežinau, kodėl pranešėjas siūlo neįtraukti šios sistemos. Mes galvojame, kad tikrai yra daug e, gerų priežasčių, kodėl reikėtų palikti tą sistemą teisės akte. Jeigu neįskaitome NPR sistemos, tai reiškia, kad tuo met pagrindinė pasiūlymo e, naujovė dėl keitimosi informacija ne, negalės pasinaudoti šią NPR sistemą sistema, kad išsiaiškinant būtent tom iš sistemo valdytojų mes žinome, kad tikrai yra daug sunkčiavimo, kuomet sistemomis yra naudojama, o š, kuomet kelių naudotojai nesumoka rinkliavų, o štai ši sistema leistų juos identifikuoti. Taigi mes galvojame, kad tai yra labai svarbu ir ypač miestuose tai yra svarbu ir įtraukus šią sistemą į direktyvos taikymos rytį būtų galima sukurti rinką ir, ir šios paslaugos teikėjų irgi būtų sutikta galimybė pasiūlyti europinę, europinį sprendimą, europinę sistemą, ar tai būtų. Mm, kokiai, koks, koks tai bebūtų variantas, mes siūlytumėm ANPR, tą automobilio valstybinių e, e, ženklų atpažinimo sistemą įtraukti. Dabar dėl institucinio aspekto, lygiai rečiai su direktyva, mes irgi derame su valstybėmis narėmis dėl uh, ETS sprendimo e, peržiūros, kur yra numatytos teisės ir prievorės e, tei, paslaugų teikėjui ir rinkliavos rinkėjui. Mm, ir čia, ir, ir taryboje, ir mūsų diskusijos, taip pat ir su parlamentu, ir su Europos parlamento teisinė tarnyba ypatingai, paaiškėjo, kad kai kurios nuostatos iš to ETS e, komisijos sprendimo gali būti lemiamos svarbos, lemiami dalykai užtikrinant tarpusavio suveikumą. Ir todėl negalima jų tvirtinti nei deleguotų aktų, nei įgyvendančių aktų. Uh, reikėtų galbūt, jeigu įmanoma, pagalvoti apie tai, kaip būtų galima kai kuriuos iš tų elementų integruoti į direktyvą, bet aš nežinau, gal mes su pranešėju galėtumėm ir toliau palaikyti labai glaudų ryšį ir žiūrėti, kaip būtų įmanoma tą klausimą išspręsti. Tai gal tiek, tada ačiū. Merci beaucoup, monsieur. Labai ačiū, ponė Liežuo. Ponė Salinė, žodis jums dar kartą. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti šešėliams panešiems kolegams už jų pastabas. Galima pasakyti, kad turėtume susitarti gana greitai, kai kas išsakė kritinių pastabų. Pavyzdžiui, kad reikia dirbti daugiau, su komisija pradžioje mes, e, pavyzdžiui, nesutarėme dėl tos ANPR sistemos. Aš asmeniškai manau, kad reikėtų nepalikti jos nuo šalia, bet gal tokią papildomą sistemą e, turėti, nes ji nėra pakankamai patikima, kad būtų galima naudojama toje sistemoje ar, ar e, e, savarankiškai, bet kaip atraminė sistema galėtų tai būti nebloga išeitis. E, reikėtų objektyvių tikrinimo metodų, objektyvių galimybių. Dar vienas dalykas E, komisija nori gražinti priedę dabar išdėstęs technologijas naudojamas į pagrindinę dalį. Alde atstovai sakė, kad reikėtų išlaikyti tai priede, bet tai yra techninė direktyva ir tarsi esame tą širdį išimtume iš pagrindinės dalies ir perkeltume į priedą tuo metu tokiu būdu mes e, teisinę kokybę šios direktyvos ir savo darbo sumažintume. E, bendras sprendimo prieimimas yra struktūrizuotas e, procesas, kartais jis užtrunka ilgai, bet nebūtinai galima siekti ir paspartinti prieimimo procesą. Buvo paminėtas miestų transportas manau, kad mes turėtume dabar palaukti. Reikėtų, kad e, būtų įsigilinta visas mokesčių rinkliavų sistemas ir komisija dabar žiūri skirtumus tarp miestų, e, priemiešių sistemas ar papildomas miestų sistemas. Kalbame apie šimtus milijonų eurų, kurie dabar yra prarandami dėl to, kad nesuderintos yra sistemos. Aš tikiuosi, kad mums pavyks e, taikyti e, visas šias priemonės ir miestų sistemoms. Dėkoju, ponė Salinį. Galima pateikti pakeitimus iki 12, dieno, iki 12 valandos vasario 10, o dabar tęsėme darbus, e, tikrinimas e, e, geležinkelių bendrosios saugos metodai, deleguotieji reglamentai du bus pristatyti ir komisija dabar pristatys šios dokumentus. Ponas Fitch pristatys per 4-5 minutės šį klausimą, o paskui išgirsime mm, informaciją apie saugumą geležinkelių e, bendros saugos metodą, paskui suteiksiu e, žodį šešėliniams panešėms ir kitiems, jeigu jie norės pasisakyti. Bet tie, kurie išėjant į salės, prašau tą daryti tyliai, kad e, išreikštumėte pagarbą savo kolegoms. Taigi žodis jums. Palaukite dar. Jeigu norite kalbėti tarpusavėje, tai tą darykite už salės ribų. Prašom, žodis jums. Labai ačiū, gerbiamo pirmininkė. Norėčiau pristatyti labai trumpai jums du deleguotus reglamentus e, kurie e, pristato bendrą saugumo sistemą susijusią su geležinkeliais. Matote skaidrę, kurioje trumpai paaiškinama, kas to saugumo valdymo sistemas išsamei skaidrėje e, kalbam apie tai, ką geležinkelio įmonės turi pademonstruoti, kad užtikrina tam, kad saugumas geležinkeliuose jų veikloje būtų užtikrintas. Taip pat mes e, nenorime labai konkrečių detalių e, nurodymų joms suteikti, kad jos galėtų pačios apsispręsti, kas yra būtina. Tai nėra naujas dalykas. E, prieš ketvirtąjį e, geležinkelių paketą patvirtinant jau turėjome tam tikrus teisės aktus, bet e, taip manau, prak panaik, panaikintas buvo taip vienas prak ir dėl to atsirado deleguotieji aktai. Pirmas iš dviejų reglamentų yra susijęs su saugumo valdymo sistemomis, kurias e, turi įrodyti, kad turi e, geležinkelių įmonės operatoriai, kad galėtų imtis e, veiklos. Ir matote dabar išvardytus elementus, kurie turėtų būti e, prieš, jie egzistavo prieš įsigaliojant ketvirtajam paketui geležinkelių nuo kitų metų birželio. Ir e, agentūra bus atsakinga už tam tikras bendrasias nuostatas, jų patikrą ir geležinkelio įmonės turės galimybę kreiptis į Europos geležinkelio agentūrą, ne į nacionalinės institucijas. Ir atspindimas tas naujas e, vaidmuo mūsų dokumente Taip pat e, yra e, aiškiau apibrieštos saugumo sistemos ir reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti geležinkelio operatoriai. E, dar vienas dalykas - žmogiškojo vaidmens svarba, pavyzdžiui, elgesys darbuotojų. Tai labai svarbu, siekiant užtikrinti saugias geležinkelių operacijas ir e, numatomas, e, pavyzdžiui, mokymas turi būti darbuotojų ar geležinkelių darbuotojų infrastruktūros operatorių, kad e, būtų užtikrinta teisingo deramo elgesio kultūra. Ne tik tai taisyklių reikia laikytis, bet reikia ir sistemų kurias taikytų geležinkelio operatoriai ir kurios skatintų žmonės elgtis taip, kad užtikrintų saugumą ir kad, pavyzdžiui, žmonės suprastų, kad reikia apie tam tikrus nesaugius dalykus pranešti. Dar vienas dalykas skaidrėje matote. Nacionalinės saugos, už saugas atsakingos e, institucijos atsakingos už priežiūrą e, geležinkelio operatorių, struktūros naudotojų, kai e, jie gauna leidimus. Ir abiem atvejais išduodami valstybių lygmenių e, leidimai e, e, veikti tiems operatoriams ir nacionalinės struktūros atsakingos už priežiūrą. Toliau dar vienas labai svarbus dalykas kai agentūra išduoda saugos sertifikatą ir jeigu kalbame apie tarptautinės operacijas, tai kelios nacionalinės institucijos e, bus atsakingos už priežiūrą. Bus vykdoma bendra priežiūra. Tai yra naujas e, dalykas šiame visame e, mechanizme priežiūros saugumo sistemų. Taip pat mes siekiame patikslinti kai kuriuos apibrėžimus. Ir paskutinė skaidrė. Labai trumpai norėčiau Jums papasakoti apie konsultacijas ir noriu pasakyti, kad nieko e, naujo e, iš esmės nėra. Pernai balandį paskeltos rekomendacijos geležinkelio agentūros ir viešosios konsultacijos surinktos e, vasarą pernai rudenį pateiktos nuomonės, nieko tikrai nebuvo prieštaringo ir mes atsižvelgėme į tuos komentarus, pasiūlymus, parengdami e, du pasiūlymus, kuriuos jūs šiandieną matote. Tiek norėjau pasakyti ir mielai atsakysiu jums į klausimus ar pastabas. Merci beaucoup, le représentant. Labai ačiū Europos komisijos atstovui. O dabar pradėkim diskusijas. Ir mūsų pranešėjo pono Kramerio nėra, jo vardu atsiprašau, tad ponas Bachai, žodis jums. Labai ačiū. Ačiū komisijos atstovui už tų tokių labai techninio pobūdžio uh, deleguotųjų teisės aktų aptarimą, pakomentavimą. Ypač čia svarbus e, jame aštuntas straipsnis, kur e, įvardėmi bendrosios saugos metodai. Tai tą progą norėčiau paklausti komisijos. Ten numatytas e, tam tikras vaidmuo komisijai, turiu galvoje, koordinavimo procedūrą Tai koks tas konkretus vaidmuo ir vėlgi e, kaip e, bus keičiamasi informacija. E, mes renksim pranešimą tą temą ir mums labai svarbi tokia tiksli informacija, būtent svarbu suvokti įvairių tarnybų struktūrų vaidmenį. Uh, Toliau komisijos atstovas paminėjo konsultavimosi procesą ir pastabas, reakcijas. Tai konkrečių, kokių konkrečių reakcijų sulaukėt iš nacionalinių saugos tarnybų? Ir gal turi dar kitų e, minčių dėl pačios procedūros. Toliau, e, geležinkelių nelaimių atveju, ne, dėja, tokių, gali, tokių įvyksta, atsitinka, tai koks vaidmuo numatomas komisijai, turiu galvoje nelaimių tyrimą ir kokių konkrečių priemonių e, numatoma imtis. Labai ačiū, ponė Bahai. Dabar žodis e, vėlgi komisijos atstovui, kad e, sureaguotumėt, atsakytumėt. Pone Vimai, dėkop, aš jūsų nemačiau, atsiprašau, suteikiu jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš įdėmiai klausiausi Europos komisijos atstovo pasisakymo ir kolegos Bacho pastabų ir klausimo. Ir aš pats turiu klausimą. Ar anksti dar dabar kalbėti apie didesnį saugumo lygį? E, labai svarbu kartu užtikrinti, kad ir mūsų rinkėjai aiškiai suvoktų padėtį, ar mes realiai pagerinom saugos padėtį. Ačiū, ponė Vamdekopai. Vam Tai dabar toks klausimas, ar padėtis saugos pagerėjo apskritai? Atsakymas. Mes labai atidžiai vertinam saugos statistinius duomenis, kuriuos teikia valstybės narės ir situacija labai marga. Yra tam tikrų valstybių narių, kuriuose saugos standartai labai aukšti, kitose netokie aukšti dėl investicijų nevienodų apimčių. Tad tą reikėtų suvokti, bet apskritai Europos geležinkelių sauga yra iš tikrųjų pirmaujanti pasaulyje. E, ir e, mūsų e, geležinkelių saugos agentūra ypač stebi ir prižiūri padėtį, ypač tose valstybėse narėse, kur saugos standartai uh, yra netokie aukšti, jiems pareng, e, e, padeda renkti įvairius saugos standartus. Tačiau statistiniai duomenys rodo, kad e, saugos padėtis Europos geležinkiuose išlieka ta pati arba net ir gerėja. Tad mes, kai turėsim naują sistemą ETS, tai tikrai labai svarbu išlaikyti beje investicijas tokias sistemas ir turėsim geresnį vaizdą ir geresnį, taip, geresnę saugos padėtį. Pirmininkė, labai ačiū. Dabar, e, kaip jau sakiau, mūsų pranešėjas yra Nikelis Kraperis, kuris rengia pranešimą e, šiuo klausimu, nes geležinkelių sauga yra labai svarbus dalykas. Ir klausimas dabar, kaip valstybės narės rengiasi tų naujų taisyklių įgyvendinimui. Ir kitas dalykas, e, turint galvoje mm, tiek nemažai mm, atsitinkančių geležinkelio įvairių nelaimių, aš čia turiu galvoje savo pačios valstybę, e, e, Prancūziją. Tai ką, ką, ką, ką ketin, ko bus imamasi, kad bus, būtų galima sumažinti nelaimių skaičių. Dėl geležinkelių paketo taisyklių perkelimo įgyvendinimo valstybėse narėse valstybės narės dar ateinančiais metais, dar turi ateinančius metus, per kuriuos teks įgyvendinti taisyklės, nes prisimenat, kad buvo suvėlinta tam tikrų nuostatų įgyvendinimas, čia buvo numatoma data iki 2020 metų. Tai mes e, per savo reglamentavimo komitetą palaikom glaudžius nuolatinius ryšius su valstybėmis narėmis ir ga, turim informaciją kad yra valstybių narių, kurios iki ateinančių metų birželių ketina jau e, gyvendinti taisyklės, bet yra tam tikrų dalykų, taisyklių interpretavimo klausimų ir panašių. Ir dabar Europos geležinkelio saugos agentūra e, palaiko glaudžius ryšius su nacionalinėmis saugos tarnybomis, dėl tam tikrų nuostatų, dėl saugos sertifikatų išdavimo derinimo. Antai praeisiais metais ir dar numatyta nemažai konferencijų geležinkelių saugai skirtų, kad įvairi, įvairūs jos suinteresuotos šalis geriau suvoktų padėtį, tad yra kartu rekomendacijos dėl taisyklių įgyvendinimo. Tad darbas tebe vyksta ir dar kol kas sunku dabar atsakyti, ar valstybės narės laiku įgyvenins taisyklės, bet mes tikimės, kad tai bus. Dabar dėl geležinkelio nelaimių mm, atvejų sumažinimo, čia prisimenu vėl nelaimę Prancūzijoje prieš pat kalėdas įvykusią. Aišku, mes mokomės iš, iš, e, iš tų nelaimių, mokomės iš tų skaudžių pamokų. Ir čia kol kas dar ne nėra ženklų rodančių, kad geležinkelių saugos lygis mm, menksta, jis iš tikrųjų didėja, tas lygis gerėja, bet e, aišku, yra, įvyko tokių nelaimių kaip kad Prancūzijos ir mes, aišku, dirbam, kad kuo labiau sumažintume tokių nelaimių galimybę. Žiūrim ne vien tik tai pačius geležinkelių vagonus, bet apskritai įvairias platesnės sistemas e, e, ir panašiai. Ir dar tą progą e, grįšiu prie pono Bacho klausimų dėl, dėl būtent tų statistinių duomenų apie, apie Mm, nelaimės ir komisijos vaidmens, būtent tyriant, atliekant tyrimus. Tai čia valstybės narės dar, jos e, tarė svarbiausią žodį, e, jos e, ir, o komisija tiesiog mm, sprendžia pagal tai, kokiuose šalyse yra tokia sudėtingiausia uh, E, sudėtingiausia padėtis, tada didesnį dėmesį e, skiria toms valstybėms narėms. Ir čia e, konkretus vaidmuo, kaip dalyvauti tyrimuose po nelaimių, štai Europos saugos agentūrai nenumatytas, bet agentūra gali teikti įvairias rekomendacijas, nes šiaip jau pačią priežiūrą atlieka nacionalinės saugos tarnybos. Labai ačiū Europos komisijos atstovui. Dar grįšim prie šių prioritetinių, ypač techninių klausimų aptarimo mūsų komitete. Na ir dabar žinokit, kad parlamentas labai domisi mm, visais klausimais, kurie susiję su deleguotųjų aktų e, prieimimu. Tad e, norim priminti, kad mes turėtume gauti tokią pat informaciją apie deleguotusius aktus, kaip ir kitos suinteresuotos šalis, valstybės narės ir kitos suinteresuotos šalis, nes mes esam bendro sprendimų prieimimo proceso dalyviai. Bet, brangus kolegos, dabar jau baigiam, baigiam komiteto posėdį, ir toliau pratesim posėdį rytoj, o dabar pusė šešių numatytas koordinatorių posėdis. Pone Vinska, jūs nesutinkat, matau, pakėlėt kortelę. Bet e, taip jau